Ne, tuomet laikome patvirtintų. Ikon komitetas nusprendė pradėti tarp institucinės dėrybas dėl pagal 64 taisyklės pirmą dalį dėl taisyklių įgaliojimus galime, galite, galite rasti tinklapyje, pavadinimas bus pateiktas protokole. Pagal 69 C2 taisyklę, C2 taisyklę politinės frakcijos iki trečios dienos vidurnakčio gali prašyti, kad būtų balsuojama dėl dėrybų pradžios. Jeigu toks prašymas nebus gautas iki termino, bus pradėtos, ikon komitetas galės pradėti dėrybas.